pranešėjui sėkmės vadovaujant šiai mm, Europos politinio um, planavimo ir analizės mm, ilgalaikių tendencijų analizės grupiai. 12. Ačiū komisariai, balsuosime rytoj vidudienį. Dabar pereiname prie Regner pranešimo ir suteikiu žodį. Ačiū, ponė pirmininkė. Pane komisarė, dar visai neseniai šiuose rūmose svarstėme reglamentą Briuselis vienas kaip teisės aktų leidėjai, mes bendro sprendimo procedūroje labai konstruktyviai dalyvavome. Nuo 2012 metų pabaigos mes turime naująją e, reglamento redakciją dėl e, e, teisės, teismų sprendimų civilinėse bylose įgyvendinimo daugelis dalykų pagerėjo. Mes taip sukūrėme papildomą pridėtinę vertę Europos piliečiams pavyzdžiui, atsisakant e, vienos labai eksekvatur e, procedūros. Tačiau, kita vertus, komisija e, pasirinko naujos versijos, naujos redakcijos e, metodą ir mano manimu e, atsisakė tam tikrų elementų, kurie mano manimu yra tikrai labai reikšmingi teisinės apsaugos, teisinio saugumo atžvilgių svarbi sąsaja tarp jurisdikcijos darbo teisės rytyje ir teisinės sistemos pasirinkimo nebuvo pakankamai e, apsvarstyti ir juos nebuvo atsižvelgta. E, dabar darbuotojų gyvenimas tapo e, tarptautiniu Ir e, dėl to daugėja su tokį darbo sąlygomis, darbo santykiai susijusių bylų, kurių skaičius stipriai išaugo ir tą matome ir e, stebėdami, pažiūrėjau, Europos, e, Europos teisingumo teismo bylų daugėjimo tendencijas. O mes turime visokiojopai ginti darbuotojų teisės turime užtikrinti, kad valstybių narių e, teismai prisi, būtų taikoma jų jurisdikcija, e, jeigu ir jo, būtent toje šalyje, valstybėje narėje yra e, e, dirbama. Ir tenai taip pat turi galioti ir darbo, atitinkamos darbo sutartys ir e, kovos su e, nedarbu e, priemonės. Taigi mes turime bet kokiu atveju visose tokiuose teisinėse procedūrose ginti silpnesnįjį. Ir e, ypač ta, tuos žmonės, kurie yra, tampa tokių kovos dėl darbo, jeigu būtų galima taip išsireikšti, e, procesų aukomis. Taigi mes norime, kad Bruselis vienas reglamentas būtų taikomas kiek įmanoma efektingiau ir veiksmingiau. E, e, o kalbant apie darbo santykių reguliavimą, būtent teisminį reguliavimą į sistemos, teisinės sistemos yra skirtingos įvairiose valstybėse narėse ir labai dažnai darbuotojai susiduria su įvairiomis problemomis. Dėl to aš siūlyčiau e, kad būtų e, e, derinamos tam tikros Roma vienas e, reglamento nuostatos su Briuselis vienas reglamentu. Kad darbuotojai, kuriems, kurie, e, kur, kurių bylos yra nagrinėjamos e, e, vienoje ar kitoje valstybėje, galėtų būti ginami, apsaugoti savo valstybės, nar, savo, tos valstybės narės, kuriuose, kurioje dirba jurisdikcijos. E, Roma vienas reglamente yra numatytos atitinkamos e, darbuotojų apsaugos nuostatos. Pavyzdžiui, kalbant apie darb, darbuovietės, kurios yra įsikūrusios kitose valstybėse narėse, negu dirba e, jų darbuotojas. Ir labai dažnai yra sunku nustatyti, kokiu, kokioje konkrečioje geografinėje vietoje darbuotojas e, dirba. Pavyzdžiui, jeigu tai yra transporto įmonė, kuri savo būstinę turi vienoje šalyje, o veiklą vykdo kitos, kitose valstybėse jūs matote, kad tai tokie, tokių atvejų iškyla ir dėl to komisija turi atkreipti didesnį dėmesį į to, šias temas, ypač remdamis, remdamasi principu apginti silpnesnį. Dėkoju. Have... Uh, Pirmininkas, niekas neprašo spontaniškai pasisakyti, todėl suteiksiu žodį komisijos nariai Damanakį. Ačiū pirmininkė. Komisija dėkoja pranešėjui Regner ir parlamentui, kad kelia jurisdikcijos klausimus darbo santykius rytyje. Mes pritarėme tam, kad apskritai darbuotojų teisės būtų saugomos ir ypač, kai jie įsivelia į darbo ginčius. Noriu priminti, kad darbuotojų teisės konkrečiai yra sprendžiamos ir stiprinamos neseniai priimtame Briuselio pirmajame reglamente, kuris priimtas 12 metų gruodžio mėnesį. Tas reglamentas numato darbuotojams teisę paduoti į teismą kelis darbdavius į teismą. Ir taip pat numato darbuotojams teisę kreiptis į teismą Europoje, net jei darbo, darbdavys yra už Europos ribų. Komisija atidžiai stebės, kaip šios taisyklės įgyvendinamos ir atkreips dėmesį į parlamento iškeltus užimtumo klausimus. Čia reikia atsiminti, kad ruošiamasi peržiūrėti naujojo reglamento 79 straipsnį. Pagal jį komisija gali ateityje gilintis ir į įdarbinimo sutarčių sąlygas, o konkrečiai į 21 straipsnio atvejus, kai darbuotojas paduoda į teismą darbdavį. Ir kai siekiama apibriežti verslo vykdymo vietą, iš kurios gaunamos kasdienės instrukcijos, o ne tą, darbo vietą, kuri įdarbino darbuotoją. Ačiū komisijos nariai. Diskusijos baigtos, balsuosime rytoj 12 valandą. Toliau aptarsime Estevės pranešimą. Suteiksiu žodį.